Right, good morning, ladies and gentlemen. Labadiena, ponės ir ponai. 3 minutės po 9. Reikėtų jau pradėti bendrą posėdę. Prašyčiau visų susėsti. Tie, kas labai nori toliau kalbėtis, prašau kalbėtis už salės. Vis dar labai daug triukšmo iš žaliųjų. Kultūros komiteto pirkis parduočiau pasveikinti surinkus į mūsų bendrą komiteto posėdį, mūsų Nikolų komiteto ir kultūros ir švietimo komiteto posėdį. Eikime prie balsavimo. Panašiam projektas Europos sąjungos strategiją tarptautiniams kultūriniams ryšiams. Pranešėjams teiksiu žodį, jeigu norėtumėte ką nors pasakyti. Elmar Brok dar neatvyko. Galbūt Silvija Kost norėtų ką nors pasakyti. Prašau. Dėkoju pirmininkė. Kalbėsiu italų kalbą. norėčiau pirmiausia pasidžiaugti, pasidžiaugti, kad parengta iš labai svarbi nuomonė. Strategiškai svarbus klausimas tai yra. Dabar turėsime geriau integruotą požiūrį į tarptautinius kultūros santykius. Panorėčiau priminti, kad komisija ėmėsi šio klausimo rengdama savo pranešimą ir taip pat AFET ir Culture, kultūros komitetas ėmėsi šio klausimo. Na ir labai džiugu dabar matyti jau bendrus darbo šiltus. Dirbame su ponu Broku, taip pat dėkuoju šiandien pranešėjams už jų darbą. Tikiuosi, kad ši strategija bus vertinga. Na, žinoma, pradedame ne nuo nulio. ES daug dada pastangų kultūros srityje, bet šiandien matome naujus iššūkius, įvairius sunkumus kylančius tarp kultūriam dialogui, taip pat paveldas saugomas srityje kyla sunkumai patričiose šalise, taip pat kyla įvairių iššūkių advizalinėje ir kultūros industrijos sektoriuose. Europa mato kultūrą kaip vieną iš tvarios plėtros ramščių. Manau, mūsų komitetas taip pat prie to prisideda. Tad labai dėkoju visiems, dėkoju sekretoriatui, šiems plėšėjams, taip pat visiems konsultantams ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šį darbą. Dėkoju. Dėkoju. Ar bus kitų pastabų? Ne. Tuomet pradėkime balsuoti. <clears throat> Aštuntas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 81 už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 91. Atsip, kas prašo žodžio? Atsiprašau, yra problemų dėl e, balsavimo kortelės. Pirmiausia, klausia, kas kalba. Prašau, parodyti, ką norite kalbėti. Gerai, 91. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 93. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 92. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 24. Už prieš susilaiko priimta. 25 už, prieš susilaiko priimta. 26 už, prieš susilaiko atmesta. 98 už, prieš susilaiko atmesta. 28 už, prieš susilaiko atmesta. Toliau penktas paragrafas už Kompromisas. Šeštas kompromisas, gerai. Taip, reikia visiems atsibusti, kas už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Patikrinti, gerai. Septintas kompromisas. Gerai, baigiau balsuoti. Gerai, kad patikriname. Patvirtintas antras kompromisas. Toliau. Aštuntas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 111 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 112 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 9 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pakeitimas 120 už, prieš, susilaiko patvirtinta. Kompromisas 10 už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pakeitimas 126 už, prieš susilaiko patvirtinta. 128 už, prieš susilaiko atmesta. 130 už, prieš susilaiko atmesta. 129 už, prieš susilaiko atmesta. 131 už, prieš susilaiko atmesta. 132 už, prieš susilaiko atmesta atmesta. 134 už, prieš, susilaiko, atmesta. 133 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 135 už, prieš, susilaiko, atmesta. 136 už, prieš, susilaiko, atmesta. 138 už, prieš, susilaiko, atmesta. 137 Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 139 už, prieš, susilaiko, atmesta. 140 ir 41 kartų už, prieš, susilaiko, atmesta. 143 už, prieš, susilaiko, atmesta. 142 už, prieš, susilaiko, atmesta. 144 už, prieš, susilaiko priimta. 145 už, prieš susilaiko priimta. 146 už, prieš susilaiko atmesta. 148 už, prieš susilaiko priimta. 149 už, prieš susilaiko priimta. Vienas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 155 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, 156 už, prieš susilaiko priimta, 157 už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas 12 už, prieš susilaiko priimta. 163 už, prieš susilaiko priimta. 13 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Toliau 169 pakeitimas už, prieš susilaiko primta. 170 už, prieš susilaiko primta. 172 už, prieš susilaiko primta. 173 už, prieš susilaiko atmesta. 176 už, prieš susilaiko atmesta. 174 už, prieš susilaiko atmesta. 75 už, prieš, prieš susilaiko primta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko primta. Toliau 183 pakeitimas. Už, prieš, sus, susilaiko. Patikrinkime, kad visi atsibustų. 183 pradame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. 29 prieš 33. Taigi 183 pakeitimas čia buvo, o jis atmestas, o toliau 184, 185, 186, 187 už, prieš, susilaiko, atmesta. 188 už, prieš, susilaiko, atmesta. 190 už, prieš, susilaiko, atmesta. 122 už, prieš, susilaiko, atmesta. 191 už, prieš, susilaiko, priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau. 200 už, prieš susilaiko priimta. Šimtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 203 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 204 už, prieš susilaiko patikrinkime. 204 pakeitimas. Pradame balsuoti. The vote is closed. Baigiam balsuoti. Atmesta. 206 už, prieš, susilaiko, atmesta. 205 e, už, prieš, susilaiko, priimta. 208 už, prieš, susilaiko, patikrinkime, 208. Pradėjome balsuoti. Baigime balsuoti. Atmesta. Sėkmės kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Pakeitimas 2.18 už, prieš, susilaiko, priimta. 2.19 už, prieš, susilaiko, priimta. 2.20 už, prieš, susilaiko, priimta. 2.22 už, prieš susilaiko primta. 223 už prieš susilaiko primta. 224 už prieš susilaiko primta. 225 už prieš susilaiko primta. 226 už prie, prieš susilaiko primta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaiko primta. Toliau. 236 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 234 už prieš, susilaiko, priimta. 235 už, prieš, susilaiko, priimta. 236 už, prieš, susilaiko, priimta. 237 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime šį. 237, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 238 už, prieš, susilaiko atmesta. 239 už, prieš susilaiko priimta. 9 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 244 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 245 už, prieš susilaiko priimta. 246 už, prieš susilaiko atmesta. 248 už, prieš susilaiko atmesta. 247 už, 248 norite patikrinti? Gerai. Tikriname 248 pakeitimą, bet pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Na, gana akivaizdžiai. 247 už, prieš vis laiko priimta. 249 už, prieš susilaiko atmesta. 251 už, prieš susilaiko atmesta. 250 už, prieš susilaiko atmesta. 252, 253 už, prieš susilaiko atmesta. 254 už, prieš susilaiko primta. 255 už, prieš susilaiko primta. 256 už, prieš susilaiko atmesta. 20 kompromisas už, prieš susilaiko rimta. Toliau 265 kristėja už prieš susilaiko rimta. 21 kompromisas už prieš susilaiko rimta. 273 už prieš susilaiko atmesta 254 už prieš susilaiko rimta. Kompromisas 22 už prieš susilaiko priimta. 281 už, prieš susilaiko priimta. 282, 283 už, prieš susilaiko atmesta. 289 už, prieš susilaiko priimta. 286 už, prieš susilaiko atmesta. Atsiprašau, atkrenta šitas taip. Tad galime iš karto eiti prie 285. Puiku. Už, prieš, susilaiko, priimta. 90-21 už, prieš, susilaiko, atmesta. 94 už, prieš, susilaiko, atmesta. 25 už, prieš, susilaiko, atmesta. 293 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 296 už, prieš, susilaiko, priimta. 295 už, prieš, susilaiko, priimta. 98, 99, 300 už, prieš susilaiko atmesta. 301 už, prieš susilaiko atmesta. 302 už, prieš susilaiko primta. 303 už, prieš susilaiko primta. 304 už, prieš susilaiko primta. 305, 306 už, prieš susilaiko atmesta. 307 už, prieš susilaiko atmesta. 308 už, prieš susilaiko atmesta. 309 už, prieš susilaiko primta. 30 už, prieš susilaiko primta. 311, 312 už, prieš susilaiko atmesta. 313 už, prieš susilaiko atmesta. 19 pakeitimas už, prieš susilaiko primta. 20 Ne, atkrenta 21 už, prieš susilaiko primta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Toliau 30 pakeitimas. Už prieš susilaiko atmestat. Iš pirmas už, prieš susilaiko atmestat. Iš antras už, prieš susilaiko primta. 23 už, prieš susilaiko primta. 24 už, prieš susilaiko primta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko primta Taip pat patvirtinta. Toliau. 46 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ket, toliau. 49 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 50 už, prieš, susilaiko, atmesta. 51 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime 51. Balsuojame. Matosi, kad keli kolegos dar miega. Vienas kolega dar miega. Ir toliau miega. Gerai, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Tol... 46 už 33 prieš. 51 triupelį pakeitimas patvirtintas. Toliau pakeitimo žodžiu antras. Už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas pakeitimo žodžiu už, ne, atkrenta. Toliau. 53 už, prieš susilaiko, patvirtinta 54 e, už, prieš susilaiko, patvirtinta 55 už, prieš susilaiko, patvirtinta 56 už, prieš susilaiko, atmesta 57 už, prieš susilaiko, atmesta, 58 už, prieš susilaiko atmesta. Patikrinti? Patikrinkime. 58. Gerai. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Gerai. 59 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 65 už, prieš, susilaiko, priimta. 62 už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 66 už, prieš, susilaiko, atmesta. 69 už, prieš, susilaiko, priimta Gal patikrinkime 69. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 41 už, 38 prieš. 70 už, prieš susilaiko atmesta. 71 už, prieš susilaiko priimta. 72 už, prieš susilaiko priimtas 27 už, prieš susilaiko atmestas 24 už, prieš susilaiko patikrinkime 24 Rangel. Three colleagues are still Trys kolegos dar nebalsavo, du, vienas. Ne, pakilimo nebus, baigiam balsuoti. 26 prieš 53 atmesta. 73 už, prieš, susilaiko, priimta. 75 už, prieš, susilaiko, atmesta. 26 už, prieš, susilaiko. Ar socialistai balsuoja už? Tada patvirtinta. 28 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime 28. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Mm. Atmesta. Toliau 79 už prieš susilaiko primta. 17 už prieš susilaiko primta. Toliau. Pirmas už prieš susilaiko primta. Antras už prieš susilaiko primta. Trečias už prieš susilaiko primta. Keturi už prieš susilaiko primta. 5 už, prieš susilaiko atmesta. 6 ir 7 už, prieš susilaiko atmesta. 8 už, prieš susilaiko primta. 9 už, prieš susilaiko primta. 10 už, prieš susilaiko atmesta. 11 už, prieš susilaiko atmesta. 12 trika už, prieš susilaiko atmesta. 14 už, prieš susilaiko atmesta. 15 už, prieš susilaiko atmesta. 16 už, prieš susilaiko atmesta. 18 už, 18 už, prieš susilaiko. Patikrinkime, aš lėkto pakeitimą. prieš tai socialistai nori patikti šioktą pakeitimą. Tai nuo to pradėkime. Šioktas pakeitimas. 1 ir 6, 16. Baigiam balsuoti. Priimta. 40 prieš 37. O dabar 8 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko. Kažkas netaip su aparatu. Tad kas dabar? 18. Dar dviejų kolegų trūksta. Dar vieno. Baigiam balsuoti. 47 už patvirtinta. Taigi, galutinis balsavimas. Tai balsavimas dėl viso teksto, vardinis balsavimas už. Ai. es doch früh am Morgen. Two are still, one's missing. And the vote is now closed. Baigiame balsuoti. 62 prieš 13, 4 sulaikė. Sveikinu pranešėjus. There's a meeting. So I now have the honor of closing our joint meeting with. Dabar baigiame jungtinį posėdį su kultūros komitetu ir tęsime savo komiteto darbą. Dėkoju už.